Tai yra prie žodinių klausimų komisijai. Šį klausimą pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas ponas Nilas Perišas. Klausimas yra susijęs su Viduržmio jūros regiono mytyba. Su ta mytyba, kuriai yra labiausiai priimtina jūsų pirmininkui. Ponas Perišas, penkioms minutėms. Pone pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad jūs uh, valgote pagal visus geriausios Duržymio jūros regiono mytybos uh, įpročius. Kaip mes jau pamatėme šį rytą, Žemės ūkio komitetas svarsto įvairiausius klausimus. Ką tik svarstėme žem... gyvūnų gabenimo sąlygas, o dabar pernėme prie kito labai svarbaus klausimo - Viduržymio jūros regiono mytyba. Aš dirbdamas Žemės ūkio komitete susidūriau štai su ko. 2007 m. Liepos 16 d. Briuselėje vykusioje ministrų taryboje Europos komisija pakartojo, kad palaiko pasiūlymą paskelbti Viduržymio jūros regiono mytybą UNESCO žmonijos kultūros paveldu. UNESCO komitetas svarstys e, šį klausimą, šį pasiūlymą 2009 metais. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, Europos komisija, ar Europos komisija planuoja parengti specialią ir sudėtingą strategiją šiam pasiūlymui paremti, nes tą reikia daryti dabar. Aš atstovauju Žemės ūkio komitetui, bet ko gero e, iškeldamas šį klausimą atstovauju visiems Europos parlamento nariams, kadangi mes kalbame apie mytybą, mytybos įpročius. Viena iš didžiausių ES vertybių yra mūsų kultūros paveldas ir jo dalis yra mytyba. Taigi, kas yra viduržymio jūros regiono mytyba? Ilgai galime apie tai kalbėti, bet esmė yra tokia, kad viduržymio jūros regione valgoma daug e, ribios žu, e, žuvies, vartojama daug alyvogių aliejaus daržovių ir vaisių. Aš asmeniškai esu didelis šios, e, e, šios kulinarijos ir mytybos e, šalingas. Yra nustatyta, kad ši mytyba padeda sumažinti riziką susirgti kai kuriomis labai rimtomis lygomis, įskaitant ir sklerozę, išsėtinę sklerozę. Na, ne visi gyvename viduržymio jūros regione, tačiau daug kas iš mūsų tai, keliauja į viduržymio jūros šalis, ieškodami saulės ir gero maisto. Gali atsitikti taip, kad ateityje viskas visur bus vienoda. Ir mūsų ateities kartos, ko gero, turės sugebėti atsispirti greitojo maisto restoranų įtakai ir reklamai. Būtų baisu, jei po keliarių metų važiuojant per varias Europos šalis nieko negautum valgyti, išskyrus greitai maistą, kaip beje atsitiko Junktinėse Amerikos valstijose. Mes to Europoje tikrai nenorime. Būtent todėl turime uh, E, paremti viduržėmio jūros e, regiono mytybos, mytybą. Manau, kad ateityje mes e, turėsime pagalvoti ir apie kitų regionų mytybos įpročius. Aš mėgstu viduržėmio jūros regiono maistą. Tačiau esu Žemės ūkio komiteto pirmininkas ir susitikinęs, kad ir kitų regionų virtuvės yra nieko prastesnės, kur yra labai geros. Ir todėl aš norėčiau paklausti komisijos, kaip ji ketina paremti šį pasiūlymą. Kadangi mums būtų labai malonu, jei Viduržymio jūros regiono mytyba būtų paskelbta pasaulio kultūros paveldo dalimi ir jei mes ateityje galėtume šio maisto valgyti kuo daugiau. Dėkoju kolegai Pariš ir dabar žodis komisarui Špidlai. Pone pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai, parlamentarai. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, jog sveika mytyba yra svarbi, svarbus sveikatos veiksnys. Na, tikriausiai parlamente žinote, jog yra parengta baltoja knyga susijusi su e, mytyba, su nutukimi ir komisija šią baltą knygą parengė 2007 m. gegužės mėnesį. Šioje knygoje yra apjungtos visos bendrijos politikos strytis, kurios galėtų pagerinti mytybą, o taip pat kalbama ir apie nutukimo prevenciją. Mes e, kalbame apie mytybos svarbą sveikatai, ten taip pat kalbama ir apie žemės ūkio politiką, statistiką, sportą ir panašiai. Na ir vienas iš geriausių pavyzdžių yra komisijos iniciatyva e, skirta vaisiams mokykloje. Šios e, iniciatyvos tikslas yra sveikesnė mokyklinio amžiaus vaikų mytyba. 2009-2010 metais yra numatyta 90 milijonų biudžetas skirtas mokykloms, kad šios galėtų pirkti vaisius. Na, kitas svarbus dalykas yra viduržėmio jūros kulinarinio paveldo įtraukimas į E, pasaulinį UNESCO paveldą. Na ir ponas Kipranas 2007 m. Liepos mėnesį šį klausimą kėlė vidau, e, že, Žemės ūkio ministrų taryboje. Mes tikrai labai sveikiname šią iniciatyvą, nes tai leistų pagerinti mytybos įpročius visoje Europos Sąjungoje. Na, komisija dar neturi formalios teisės pateikti šį pasiūlymą UNESCO komitetui, nes mes nesame nariai ir negalime, tai yra paspartinė, negalime šio sprendimo, nes nesame komiteto nariai. Tačiau noriu patikinti, kad šis pasiūlymas UNESCO komitete bus vainik, vainikuotas sėkmės. Na, dabar pasisakys frakcijų atstovai ir pirmiausia, ponia Rosa Migelė, socialistų frakcijos vardu, trys minutės. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad išsakė paramą šiam klausimui, šiai paraiškai, kad viduržėmio jūros regiono mytyba būtų paskelta žmonijos paveldu. Taip pat svarbu pripažinti, kad kalbame apie kultūrinę įvairovę ir kalba čia eina, eina na, ne vien tik tai apie patį maistą. Ponas Perišas minėjo, kad Viduržėmio jūros regiono mityba vaidina labai svarbu vaidmenį kaip teisingos sveikos gyvensenos dalis. Ir tiesa, kad tos neteisingos mytybos ir um, intensyvios sportinės veiklos trūkumas irgi egzistuoja ir tai yra mūsų gyvensenos dalis, mūsų sugebėjimo džiaugtis maistu, smaguriauti dalis. Taip pat, aišku, tai kalba eina apie konkrečią geografinę vietovę, konkrečią visuomenę. Per šimtmečius buvo sukurtos tradicijos, įvairios šventės. Taigi visa tai patenka į viduržėmio jūros regiono mytybo savoką. Na, aiškindamas, ką man reiškia ši mityba, aiškindama, ką man reiškia ši mityba, kas man įeina į šią savoką. Ir pamačiusi, kad komisija iš tiesų nori bendradarbiauti su mumis šio klausimu, mes manome, kad nors komisija ir nėra UNESCO narė, mes tą žinome, ir komisija nedalyvauja priimant sprendimus UNESCO, mes puikiai tai žinome, tačiau vis tiek manome, kad komisija galėtų paremti šią paraišką na, per netiesioginius veiks, veiksmus. Ir tai turėtų tikrai pozityvios įtakos uh, tų, kurie e, balsuos sprendimui. Na, pavyzdžiui, jūs galite viešai paskelbti, kaip Europos komisija, kad remiate šią kandidatūrą, šią paraišką, išsakyti paramą, nes yra kitų tarptautinių organizacijų, e, maisto, žemės ūkio organizacija, mokslininkų organizacijos, kurios irgi pasisako, tokius pareiškimus padaro. Na, o dėl valdymo plano. Tai Mes suprantame, kad komisija norės paremti tarptautinius veiksmus, kurie gali būti siūlomi konkrečias veiklos e, sritis. Ir viena tos paraiškos e, dalių yra Mar Maroko karalystė, mūsų kaiminė Vidužėmio jūros regione. Na ir tai, kad komisija yra įsipareigojusi raginti Europos piliečius sveikai gyventi ir sveikai maitintis, Europos komisija galėtų dar padirbėti tam, kad būtų paraginti žmonės e, priimti tinkamą sprendimą, galima pasinaudoti diplomatiniais kanalais, ypatingai viduržėmio jūros regionuose už ES ribų ir taip pat ir kituose regionuose. Komisija taip pat galėtų parodyti, kad ji puikiai gali sudalyvauti tose veiklos rytise, e, apie kuriuos mes kalbėjome pastarosius mėnesius. Dėkuoju. Señor... Alde vardu ponas Hatsimarkakis, dvi minutės. Dėkoju Nilui Perišai už klausimą, taip pat komisijai už atsakymą. Europai dėl daug ko yra pavydima. E, dėl gyvenimo būdo, klestėjimo. O dieta yra šio sąrašo viršuje. Turbūt e, Europa pasižymė viena <clears throat> sveikiausių dietų, ypač viduržėmio jūros regionas. Kalbant apie apibrieštis, tai šios dietos, tai turbūt tipiška na, tai, kas, kuo pasižymė Kretos sala Graikija, e, pavyzdžiui, alyvo aliejus ir panašiai. Ir apie tai šiai dietai reikia e, didesnės apsaugos ir garantijų. Viduržėme jūros dieta yra sveika ir džiugu matyti, kad e, plačiai naudojamas, naudojama vartojama žuvis, pienas, taip pat ir e, vynas, kuris yra taip pat sveikas vartojamas e, ribotai ir tai rodo ir moksliniai straipsniai, kurie, e, kur rašoma, kad galima kovoti su įvairiomis lygomis, pavyzdžiui, širdies kraujagislių, Parkinsono lyga, vėžių antro tipo diabetu. Mano tėvas yra kilęs iš Kretos, o ten galima pamatyti daug e, senyvo amžiaus žmonių, kurie gyvena ilgai, būtent dėl dietos. Taigi, viduržėmė jūros dieta susilaukė daug pasiekėjų ir malonu, kad komisija imasi praktinių žingsnių, kad ši dieta būtų paskelta paveldu. Tačiau yra ir trūkumų. Jeigu, pavyzdžiui, Kenija perima Amerikos <clears throat> dietos įpročius, tai mums tai gali būti tik į naudą. Na, o e, intensyvi, pavyzdžiui, gyvulinkystė yra žalinga ir aplinkai. Taigi, dėkoju Nilu Parišui už e, šį iškeltą klausimą. Ačiū dabar Hojan vardu, ponas Muzumečiai. Ponas pirmininkė, komisarė, kolegos. ES sprendimas pri, pripažinti e, viduržėmio jūros mytybos e, e, režimą kaip e, paveldą, kulinarinį paveldą, reiškia tai, kad mes pagerbėme tas tautas ir, ir jų teritorijas. Matome, kad Ispanija, Graikija, Marokas, Italija negali apsiriboti vien tik tuo tokiu, na, galima sakyti, prestižiniu pripažimu. Reikia konstatuoti, kad ryšiai, santykiai tikrai e, silpnėja tarptų žemės ūkio produktų, kurie auginami regione ir to, ką iš tikrųjų mes valgome. Ir dėl to tinkama mytyba yra labai būtina, reikia ją skatinti, reikia skatinti sezoninių produktų vartojimą, reikia, kad mytyba taptų natūrali, be e, įvairių e, e, netinkamų priedų ir panašiai. Ir tai turi būti Turime pripažinti, kad šita mytyba e, mažina mirtingumą, alyvoliais, e, Sicilijos raudonasis apelsinas ir visi kiti tokie produktai, jie yra pripažinti kaip labai vertingi, e, ypač turintis daug antioksidacinių savybių. Todėl reikia imti specifinių priemonių, kad būtų apsaugotas šitas viduržėmė jūros mytybos tipas ir komisija turi šito imtis. Ačiū dabar. Dvi minutės GUE frakcijos vardu, ponas Gerero. Ačiū, ponas pirmininkė. Turiu pasveikinti tokį, tokį žingsnį, kad buvo pripažinta šis e, mytybos režimas, viduržėmė jūros mytybos režimas, kaip, e, kaip nematerialus paveldas pripažintas UNESCO organizacijai. Šitas žingsnis padės paskatinti sveiką mytybą, mytybą, kuri e, yra paplitusi visame ir viduržėmės jūros regione ir jie tikrai, jį tikrai remia ir visi mytybos specialistai. E, šis mytybos režimas pasižymi regioninių produktų naudojimu, grūdinių kultūrų, žuvies daug valgoma pieno, oškos pieno, alyvaugių aliejaus yra daug vartojama. Tačiau pastebime taip pat, kad vis mažiau žmonių laikosi šio, šio režybos met, mytybos metodo. Ir todėl reikia suprasti, kad reikia imtis atitinkamų priemonių, kad būtų paskatinta tradicinė mytyba viduržėmė jūros regione. Kol kas to nėra. Pavyzdžiui, netgi e, kalbant apie žvejybos politiką, tai yra neskatinama. Reikia, kad e, smulkiai žemės ūkiai žemdirbių ūkiai būtų skatinami, kad būtų užtikrintos pajamos šiems žemdirbiams ir imtis priemonių už tai, kad būtų skatinti tradiciniai produktai, kad būtų skatinama e, regioninių produktų auginimas ir vartojimas. Taigi reikia imtis tokių priemonių, kurios būtų aktualios, atitinkančios padėti ir kad būtų išsaugotos visas tas žinojimas, žinios, mokėjimai ir tradiciniai produktai. Tai, tai yra tikrai tiek daug klausimų, kurių, už kurias visus atsakinga komisija. Ačiū, ponas Gerero. Dabar ponas Kaplos Santos. Turite dvi minutės. Pirmininkė, ponios ir ponai, nelengva kalbėti tokia tema kaip ši, kur kyla trys problemos - sveikata, kultūra ir ekonomika. Viduržėmio jūros mytyba šios tris dalykus apjungia. Sveikatos prasme atrodo, kad be jokių abejonių e, viduržėmio jūros mytyba yra pagrįsta šviežiais produktais ir yra sveika traukiant grūdines kultūras, žuvis, alyvo aliejų, vaisius, daržovės ir vyną. Kultūros prasme, gamybos e, ir perdirbimo sistemos, taip pat jų vartojimas yra susijęs su senomis tradicijomis siekiančiomis e, graikų ir romėnų laikus. Ir šiandien dar tebėra naudojami tie seni metodai. Ekonominė prasme žemės ūkio, žuvininkystės, pasaulinio turizmo šakos yra susijęs su viduržėmio jūros dieta ir gali smarkiai prisidėti prie ekonominio viduržėmio jūros regiono gyvybingumo. Ir šį dalyką reikia, žinoma, išlaikyti. Ypač kalbant apie žemės ūkio, apie žemės ūkį, tai reikia pasakyti, jog žem, viduržėmio jūros žemės ūkis yra vienas konkurencingiausių Europos Sąjungoje ir E, gauna daug naudos iš bendrosios žemės ūkio politikos. Taip pat turėtume pasveikinti Ispanijos valdžią, kad jiems pavyko pasiekti, jog UNESCO pripažįstų viduržėmė jūros dietą ir mytybą kaip e, pas, e, paveldų, paveldą. Ir tam reikėtų pritarti iš ES pusės, nes tai uh, ne tik viduržėmė jūros šalių uh, interesas. Ačiū. Vieną minutę ponui Tatarela pirmininkė, komisarė, nutukimas tampa rimta problema visoje, visose Europos šalyse, ypač tarp jaunimo. Ir jeigu norime, kad mūsų vaikai būtų sveiki, tai tam reikia skirti dėmesį kasdien, e, reikia skirti dėmesį e, mytybai ir viduržėmio jūros dieta būtent ir mytyba yra verta daugiau ne vien, nei tiek pinigai. Vienas italų e, geriausių vyrėjų e, šios nominacijos proga, kad e, viduržėmio jūros dieta būtų pripažinta pasaulio paveldų, primena mums, kad reikia daugiau dėmesio skirti virtuviai. Tai susiję ne tik su e, makaronais, taip sakant, nes e, ir alyvolėjus, ir vynas taip pat yra sveiki. Jie gali padėti sumažinti cholesterolio e, lygį. Ir viduržėmė jūros mytybos dėka italai muša Europos rekordus gyvenimo trukmės prasme. o geras santykis tarp kūno masės ir kūno masės indekso geras santykis. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas e, pritars šiam pasiūlymui, o komisija padarys e, praktinės išvadas. Chiedo scusa. Quanto tempo, Presidente? Un minuto e medio. Perfetto, grazie. grazie. Kiek laiko pirmininkė? Pusantros minutės. Ponas pirmininkė, komisijos nariai. Aš aišku dėkingas. Aš e, dėkoju e, e, Žemės ūkio komiteto pirmininkui Nilui Periš už šio klausimo iškelimą. Ir Žemės ūkio komitete yra įvykę klausimai šio klausimu. Viduržėmė jūros dieta yra istorinio paveldo dalis mūsų kontinente. Negalima paneigti, kad ši mytyba yra iš esmės sveika. E, Baltojo knygoje dėl nutukimo komisija e, visą tai pavadina gamtiniais vaistais. O nauda sveikatai yra pademonstru, nu, pademonstruota moksliniais tyrimais. E, ši mityba pripažįstama ir užsienyje, ypač jungtinėse valstijose. E, tačiau šią koncepciją reikėtų išplėsti ir pabrėžti e, šios mitybos originalumą ir unikalumą. Ir UNESCO gali mums padėti nustatyti, pateikti apibriežti, kad būtų galima iškelti šį ypatingumą. Ir ponui Parišai noriu pasakyti, kad jeigu pažvelgsime į Europos gastronominių tradicijų ypatingumą, tai didžiaja dalimi tai yra viduržėmė jūros mytyba. Tačiau ne vien tik tai. Europą pasižymė ir kito, kitomis turtingomis tradicijomis. Komisija, aišku, pasiremė tuo kas buvo nuveikta anksčiau ir tai yra, žinoma, sveikintina. Galime sakyti, kad UNESCO procese mes neturime kaip Europos Sąjunga balso, tačiau nepaisant to turime, turime diplomatinių pranešumų, kurie gali mums pasternauti. Toliau ponas Batilokija, vieną minutę. Pirmininkė, mes žinome, kad viduržėmio jūros dieta gali padėti kovojant su nutukimu, šiaip e, gerina žmonių sveikatą, e, kovojant su e, kraujotakos sistemos sutrikimais. Tačiau mes negalime primesti viduržėmio jūros dietos visoms ES valstybėms. Ką mes galime padaryti, tai atkreipti dėmesį, kuo šita dieta išskirtina E, ir kokios jos ypatingos įskirtinės vertybės. Aš manau, kad būtų galima mm, identifikuoti tuos komponentus, kurie daro šitą dietą išskirtinę, siekiant užtikrinti būtent tų produktų apsaugą, kurie e, sudaro šitą dietą ir taip pat, kad būtų jie apsaugoti nuo neigiamo aplinkos poveikio. E, be abejo, pasaulyje šita praktika galėtų būti dubliuojama, perimama, kartojama. E, nes dabartiniam globalizacijos kontekste visą tai yra puikiai prieinama. Kągi labai ačiū. Toliau spontaniški pasisakymai. Ponas, ponas Ikvetski pirmasis. Labai ačiū, ponė pirminkė. Viduržėmio jūros dieta iš tikrųjų e, yra verta apsaugos ir sukerėpos propagandos dėl daugelio priešašių. Uh, Tai yra populiarus dalykas ir tuo pačiu jisai teikia daug naudos sveikatai. Taigi, tai yra svarbu visoms kartoms ir vyresnio amžiaus, ir jaunesnio, ir vidutinio amžiaus žmonėms, visiems tai aktualu. Surinkta daug domenų informacijos, mokslinių tyrimų, kurie kaupėsi ir tai yra puikus pagrindas uh, kuriuo remdamėsi mes galėtumėm e, būtent ginti šitą viduržėmio jūros dietą, e, argumentuotai ją propaguoti. E, iš tikrųjų, teigiamas poveikis sveikatai yra daug geriau pas šitą dietą, pasida prie širdies kraujotakos sistemos gerinimo ir daugelį kitų. Ačiū toliau, panas Matsakis, pirmininkė komisarė. Dieta yra svarbus geros sveikatos komponentas ir prielaida. Ir esama neginčiamų įrodymų, kad dušiame jūros dieta, kuri grindžiama e, pietinių Europos dalių tradicijomis, tokių kaip Graikijos, Kretos, Kipro, e, iš tikrųjų turi labai teigiamą poveikį sveikatai. Tuo tarpu iš Amerikos tinti neigiamą įtaką hamburgeriai, bulvytės ir visokie kitokie nesveiki produktai kaip tik tai trumpina žmonių gyvenimą ir prisideda prie nutukimo. E, sveika tie taip pat svarbi vaikams. Taigi komisija turėtų iš tikrųjų daryti daug daugiau, užtikrindama, kad valstybės narės veiksmingai propaguoja jau mokyklose šitą viduržėmio jūros dietą ir galbūt kai kur netgi reiktų už drausti kitus produktus, kurie, kaip įrodyta, kenkia sveikatai. Pankams, ar aš nesuprantu, kodėl ES nėra šiuo atveju UNESCO narė, ar galų gale neturėtų tai būti. Toliau panas Palavras. Ačiū, ačiū toliau panas Jatsko. Pone Jatsko. Pone pirmininkė. geriau iš tikrųjų sveikai maitintis ir negadinti savo sveikatos, o ne vergiškai imituoti mm, moderniausius e, maisto gamybos <clears throat> technologijas ar, ar, ar jų produktus, e, nes šie produktai dažniausiai tik tai prisideda prie cholesterolo kiekio didėjimo kraujyje. Taigi, iš tikrųjų, jeigu mes kalbame apie toleregišką politiką, tai sveiką mytybą, tai būtent viduržėm jūros dieta e, ir nusipelno visokio padėmesio, taip pat įtraukimo į UNESCO paveldą e, sąrašą. Ačiū, dabar baigsime diskusijas. Na, dar pans Martinės, kurio pavardės tampa su mano. Ačiū. Aš, suprant, aš dėkoju Britų, Britų kolegai ponui Periš, kuris pateikė šį tekstą. Tikrai kartais gerai padarė romėnai, kad nuvyko į, kaip sakant, nukako iki pat Britanijos ir nuvežė jiems ir alyvolėjaus ir kitų gerų dalykų. E, na, žinote, aš nemanau, kad gerai, kad komisija dabar nežengia žingsnio atgal. Ta prasme, kad reikėtų nustatyti pagalbos priemonės atitinkamos, po to liautis to, vykdyti tą agresiją, kuri yra daroma um, alyvmedžių augintojų atžvilgių, ypač Andalūzijai, po to reikėtų e, liautis kovoti prieš tuno žvėjus ir taip pat liautis rauti mm, alyvmedžių giraitės visoje viduržėme jūros pakrantėje. Ir Portugalijoje taip pat, tarkime, uh, mes galėtume jūs priimti ir pavaišinti tiek ir oškų sūrių ir kitais gerais dalykais. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir suteikia žodį komisarui Špitvai. Dami a panove. Ponios ir ponai, Europos komisija pasiremdama strategiją pateiktą e, Baltoje knygoje pritarė visiems pasiūlymams ir rekomendacijoms, e, kurie leistų e, žmonėms maitintis sveikai. Europos komisija aktyviai pritarė visoms iniciatyvoms, tačiau mes negalime pritarti labai siauram mytybos interpretavimui, ypač dėl to, kad yra didelių netitikimų, didelių skirtumų tarp valstybių narių ir regionų. Žinoma, yra skirtumų ir tarp atskirų viduržėmė jūros regiono šalių. Tačiau tai bet kokia atveju nereiškia, kad tai, ką aš pasakiau e, įžanginėje kalboje, kad tai yra, kad komisija pritarė šią iniciatyvai, kad viduržėmė jūros mytybė būtų įtraukta į UNESCO kultūrinį paveldą. Žinom, tam mes pritarme, nors ir nesame UNESCO nariais. Esu įstikinęs, kad yra būdų, kaip pasiekti, e, jog e, ši nominacija būtų patvirtinta. Ponios ir ponai, norėčiau pakomentuoti e, vieną pasisakymą, su kuriuo nesutinku. Aš iš tikrųjų nematau priežasčių tam, kad reikia, būtų pervertintas, iš naujo vertintas agentūros, agentūros vieta, darbo vieta Suomijoje. Aš manau, kad Žmonės, kurie dirba agentūroje, jie puikiai sugebės apsaug, e, e, vykdyti tos agentūros įgaliojimus. Aš manau, kad vieta, kurioje yra įsteigta agentūra, yra parinkta teisingai. Ačiū. Ačiū, ponė komisarė. Nežinau, ar yra tokių didelių skirtumų tarp regionų ir valstybių narių, tačiau tokių skirtumų diskusijoje aš nepastebėjau. Pavyzdžiui, net skirtumą tarp Lenkijos ir Vokietijos, ar Portugalijos, Ispanijos, Graikijos ir Kipro. Manau, kad bendrai ši, šiai iniciatyvai buvo pritarta vienbalsiai. Kaip ten būtų, dėkoju visiems. Dabar darome nedidelę pertrauką. bent jau šią diskusiją baigėme laiku. Atrodo, kad visi klausėsi vieni kitų e, taikiai ir dabar darome pertrauką iki vidurinio balsavimo. Ačiū.